apie priekybą su Euromet šalimis. Suteikiu žodį komisarui Degucht. Prašom žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai. Šiuo metu vyksta uh, tikrai beprecedenčiai pasikeitimai ES e, kaiminystės politikoje. Ir čia svarbus vaidmuo tenka priekybinėms investicijoms, nes jos turėtų užtikrinti stabilumą. Uh, Taip pat reikia palaikyti e, santykius su Euromet regionu. E, šiuo metu mes siekiame kelių tikslų pietų viduržėmio jūros regione. Visų pirma, mes norėtumėm sustiprinti ryšių su savo partneriais, vadovaudami diferenci... vadovaudamisi e, diferencijuotų požiūrių. Taryba 2011 m. gruodžio mėnesį patvirtino rekomendacijas dėl dėrybų su Egiptu, e, Jordaniu, Maroku ir Tunisu, siekiant e, priekybinio susitarimo. Mes siekiame įtraukti šios partnerius į ES bendrą rinką. Dėrybos yra tikrai didelės apimties. Bus deramas vairiais klausimais, pavyzdžiui, kaip priekybinės lengvatos, sanitarinės ir fitosanitarinės sąlygos, viešiai pirkimai, o taip pat ir konkurencingumo politika. Taip pat bus kalbama ir apie investicijų apsaugą, tolimesnį priekybos paslaugomis ir prekiamis liberalizavimą. Dėrybos su Maroku prasidėjo 2013 m. kovo mėnesį ir jos jau pasistumėjo į priekį. Taip pat pasiekta pažanga ir su Jordanu, su Tunisu dėrybos prasidės iš karto, kai tik bus baigti parengėmėjai darbai. Na Nes su visomis šalimis įmanoma iš karto pradėti dėrėtis, pavyzdžiui, Libija, Libanas ar Alžyras. Visų pirma, šios šalis turėtų prisijungti prie pasaulio priekybos organizacijos. Taip pat reikėtų rasti tinkamus e, santykius ir su Libija. Toliau mes turėtumėm siekti e, padėti e, pietiniams šalims integruotis. viduržėme jūros pietuose dar yra tikrai daug problemų. Reikėtų stengtis, kad tos rinkos taptų patrauklesnės investuotojams. Egiptas, Marokas, e, Tunisas. E, tai yra už šalis, su kuriamis palaikome glaudžius ryšius, turėtumėm siekti glaudesnių ryšių ir kitose srityse, kaip pavyzdžiui, viešieji pirkimai, investicijų apsauga reikėtų paspartinti darybas dėl e, paneuropinių taisyklių dėl kilmės šalies. Šiame procese turėtų dalyvauti visi procesai. Dar vienas svarbus elementas Tai yra regioninis priekybos susitarimas tarp pietų viduržėmio jūros šalių ir ES. Jo turėtų būti siekiama rugsėjo pabaigoje. Tai yra svarbus susitikimas, tokio lygio susitikimas praėjusį kartą vyko tik prieš ketverius metus. Europos komisija darys viską, kad būtų palaikyti santykiai su mūsų kaiminėmis ir kad būtų užtikrintas stabilumas regione. Mes tikrai tikimės, kad ir Europos parlamentas mums reikš nuolatinę paramą. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariui Degiucht. Dabar prasidės diskusija. Pradės ponia Gabriel. Dvi minutės. Dėkoju pirmininkė komisarė, visų pirma dėkoju už jūsų pristatymą dėl dabartinės situacijos ir e, Euromed šalių e, perspektyvą. Komercija, tar, priekyba tarp ES ir pietų viduržėmio jūros šalimis e, yra ir toliau daug žadantis, tačiau dar yra ilgas kelias, kurį reikia nueiti, kad partnerystė ne, neliktų nesažininga. Pirma, būtina ir toliau tęsti darbą dėl susitarimo dėl laisvos priekybos ir ypač mm, naikinant netarifinės kliūtis. Tai yra techninis klausimas ir jį reikia vykdyti Mm, kartu su šalimis partnerėmis. Ir čia, kaip minėjote, partnerystė su pietų viduržėmio jūros šalimis mm, e, e, turi atsižvelgti ir į regiono dinamiką. Dabar priekyba su šiomis šalimis yra labai silpna. Antra, kad būtų sustiprinta priekyba su šiomis šalimis, būtina laikytis pragmatiško požiūrio ir tiesiogiai dirbti su tais ir tiems, kas prekiauja. Pavyzdžiui, vizų politika turi atsižvelgti į ekonominės politikos aspektus. Reikia palengventi mm, e, verslininkams vizų gavimą. Pavyzdžiui, 2013 su Maroko buvo sur, sudarytas panašus susitarimas. Taip pat reikia sujungti e, abiejų viduržėmio jūros krantų e, šalių šalių e, įmonės, skatinti dvi šalius santykius ir taip pat laisvos priekybos sutarčių su, su, pasidarimas nėra tikslas pats savaime. Tai yra tik priemonė, leisinti šioms šalims e, įsilieti į atvirą pasaulinę ekonomiką. Reikia taip pat stiprinti, e, jeigu bus stipresnės įmonės, taip pat tai sustiprins ir pačias šalis, suteiks didesnį socialinį ir politinį stabilumą. Taigi pasinaudokime priekybą, gerindami taikos ir stabilumo situaciją. Dėkoju. Dabar ponia Arena. Euh, Dėkoju, ponai Degukt, už jūsų pasisakymą. Jūs nekalbėjote apie partnerystę tarp Europos ir Izraelio. Man atrodo svarbu prisiminti tam tikrus principus priekybos su Izraeliu kontekste, ypač e, atsižvelgiant į, dėl to į tai, kad okupuotos neteisingai yra tam tikros teritorijos. Man atrodo, kad priekyba, e, aišku, visų pirma e, skatina valstybės narės e, e, taikyti tam tikras priemonės e, okupuotoms teritorijoms ir pavyzdžiui, savanoriškai žymėti tam tikrus produktus iš tų teritorijų, taip pat Belgijoje tai daroma. Norėtume, kad ES aktyviau taikytų ribojančias priemonės pagamintas tose teritorijose ir kad padėtų vartotojui padaryti tinkamą pasirinkimą ir taip pat taikyti ekonominį spaudimą dėl tos neteisingos situacijos. Jūs kalbėjote apie Tunisą, Maroką. Man atrodo, kad šioms šalims svarbu taip pat prisiminti tam tikrus principus. Pirma, Tai yra e, šalis e, artėjančios prie demokratijos ir reikia stiprinti pilietinę visuomenę. Jie taip pat įtraukti sudarant šias priekybos sutartis. Taip pat atsižvelgti socialinės ir e, aplinkos nuostatas. Ačiū. Ačiū. Ar jūs leisite poniai Morvai užduoti Jums klausimą? Ar leisite, kad kolegė Morvau už tai, už, užduotų Jums klausimą? Prašau. Egyetérte azzal, hogy egy fél órával ezelőtt itt Oroszországgal kapcsolatban. Ačiū. Ar jūs sutinkate, kad kai mes kalbėjome apie Rusiją ir Europos parlamentas dabar teigia, jog Rusija agresyviai elgesi kitos šalies atžvilgiu ir tol reikia įvesti sankcijas prieš Rusiją. Ar jūs sutinkate su tuo, kas čia buvo pasakyta? Yra labai svarbu atsižvelgti šį aspektą ir, apie tai, ir tą pabrėžti ir plenarnėje sesijoje, ne tik tai kavinėje geriant kavą. Ar jūs tinkate, kad čia mes tarsi taikome dvigubus standartus? Prašau, ponia Arena. Mikro. Prašome įsijungti mikrofoną. Produktai turi būti atsekami. Tai e, padėtų vartotojams tinkamai pasirinkti. Jeigu nebus pažymėta jų kilmė, netaip ne lengva susigaudyti, iš kur tas produktas kilęs. Aš nesakau, ne, nesakau, kad reikia boikotuoti ar tai izraelietiškus, ar palestiniečius palestinietiškus produktus, bet tik tais kalbu apie tos produktus, kurie, kurie, kurie yra jautrus dėl, ne, dėl okupuotų teritorijų. Ponas Marijas, vieną minutę. Dėkoju. Ekonomikos santykiai tarp ES ir Viduržėmio jūros val, regiono valstybių turi būti grindžiami abipusiškumo, abipusės naudos principu. Jeigu mes kūrėme laisvos priekybos zoną tarp ES ir um, Euromet šalių, tuomet reikia užtikrinti, kad nekiltų problemų toms šalims, kurioms, kurios jau yra sudėtingoje ekonominėje padėtyje. Tai yra e, Europos pietuose esančios valstybės, kurioms e, taikoma ypač griežta taupimo politika, kaip, pavyzdžiui, Graikija ar Italija. Jo labiau dabar, kai mes matome, kad e, žemės ūkis ir apskritai ekonomika tuose šalise e, patiria didžiulį sukretimą dėl Rusijos embargo. Taigi mes negalime taikyti politikos e, alekart principų, tai yra selektyviai vertinti kai kurių valstybių, pavyzdžiui, imkime Turkiją, kuri nepripažįsta Kipro kaip valstybės, jos valstybingumo, tačiau mes šiai valstybei sudarome sąlygas laisvai e, eksportuoti savo produkciją į Europos Sąjungą. Ir dabar mes turime dar ir problemą su nelegaliu, nelegaliai migracija. Kalbėtojas yra nutraukiamas. Dabar kolegė Šakė. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė, kolegos. E, Prekyba yra esminė mūsų bendros e, politikos dalis ir mums reikia atitinkamą reikšmę jai teikti. Ir taip bus pabrėžiama ir sutvirtinta ir asociacijų sutarimų su e, Ukraina. E, pastar, visai neseniai buvo kreiptasi į Europos Sąjungą. E, iš, e, kreip, Europos Sąjunga ir kreiptasi pagalbos iš tų pusės, kuriems tos pagalbos ypatingai reikia. Ir kalbant apie Euro, e, Euromet šalis, tai yra šalis, kuriuose jau kiek mėnesių yra kovojama už žmogaus teisės, už demokratiją ir e, teisę gyventi oriai ir, ir pasiturinčiai, mes nepakankamai padedame toms valstybėms. Ir e, tos valstybės vis dar kovoja, jos vis dar turi didžiulių problemų ir jos, e, joms yra taikomas labai ambicingas e, bendros priekybos, tarpusavio priekybos sustarimas mums reikėtų atsižvelgti į dabar egzistuojančias sąlygas, taip pat ir kalbant apie Izraelį, ir vertinti priekybą kaip galimybę užtikrinti didesnės galimybės, e, užtikrinti žmogaus teisų laikymasi ir e, atitinkamų valstybių partnerių e, sėkmingą vystimasi. Švietimas taip pat turėtų būti svarbus elementas, jisai turėtų padėti kovoti su masišku jaunimo nedarbu. E, papildomų šansų, galimybių kūrimas turėtų prisidėti prie, e, prie tų valstybių e, tolesnės plėtros ir tuo pat metu ir užtikrinti migracijos, nelegalios imigracijos į Europą mastus. Mes matome, kokias kokios žalos daro ES teikiamos subsidijos, e, kokią įtaką daro ES teikiamos subsidijos e, tos, e, to regiono šalių ūkininkams. Mums reikia visomis priemonėmis stiprinti regioninę integraciją šia, būtent šiame regione, nes tai padės ir mums patiems. Dėkoju. Šakės. Ačiū kolegijai Šakė ir dabar vieną minutę kalbės ponas Lijanik. Komisarė, Pirmininkė, jūs vadinate tai kaiminystę su pietų viduržėmio jūros šalimis. Man atrodo, reikia su jais kitaip bendradarbiauti. Ko, būtent bendradarbiauti, o ne konkuruoti. Ir dėl to reikia keisti požiūrį į šias šalis, kurios neturėtų uh, tapti pigios darbo jėgos vieta ar migrantų laikinojo prieglapščio vieta. Jų e, teisės taip pat reikia gerbti, taip pat investicijos jos turi būti tvarios e, ir reikia sąžiningai jose elgtis. Apie tai visą tai reikia pagalvoti ir pakalbėti. Ir kartu su bendradarbiavimu reikia e, rūpintis e, žmogaus teisų ir demokratijos pažanga šiose šalise. Ir taip pat, kad šios šalis e, atsižvelgtų į tarptautinio valiutų fondo kriterijus. Pirmininkas nus, nutraukė kalbėtoje. Buchnov. Ačiū ponui Lijarik, dabar ponia Buchner. Ponas Buchner, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, situacija susijusi su žmogaus teisėmis Egipte nuolat blogėja. Žinoma, mes turime bendratarbiauti su tenykštė vyriausybė ir dėrėtis ir kalbėtis su jie ir stengtis daryti įtaką, kad ši baisi situacija pagerėtų. Tačiau E, net ir tęsiant e, dėrybas dėl tos e, laisvosios priekybos sutarimo, mes turėtume neužmiršti ir to, jog tai nėra vien tik tai techniniai susitarimai. Mes turime kalbėti ir apie tai, jog yra ignoruojamos žmogaus teisės šioje šalyje. Ir, dabar visiems žmonėms, kurie kenčia nuo tokio, nuo tokio nepa, žmogaus teisų nepaisimo šioje šalyje, yra didžiulis smūgis tai, kad tarptautinė bendryje taikstosi su šią situaciją. Tad e, man įdomu, ar ES gali bent, bent kokią valią parodyti, politinę valią, e, pagaliau imti atsižvelgti ir į šį aspektą, kuris yra tikrai labai svarbus. Labai ačiū toliau, pane Begina. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. E, rugsėjo 30 dieną įvyksiantis ministrų susitikimas bus puikiai proga pakalbėti apie susitarimus su vairiomis pietų viduržėmio jūros regiono šalimis. Aš manau, kad tai turėtų būti aktualu visiems piliečiams. Pirmininkė, Gal galite truputėlį sustoti, negirdžiu vertimą į vokiečių kalbą. Iš viso nieko negirdžiu. I do not have a translation. Palaukit, palaukit, nesigirdi vertimo. Uh, bitte um Entschuldigung, ich habe einen Wackelkontakt. Fangen Sie bitte gern nochmal an. Būkite gera, pradėkite dar kartą nuo pradžių. O, oh, kein problem. Jokių problemų. Kągi, gerbiamas komisarė, kaip sakiau, jau yra pasirašytas susitarimas su Maroku. Ir tai reikš, kad e, Marokė pagaminti žemės ūkio produktai, kurie kainuoja labai nedaug, konkuruos su Italijos produktais. Ir tikrai dėl to e, nukentėsime. Aš norėčiau e, pasip... paprašyti komisario uh, dėrėtis Europos vardu, o ne tik kai kurių partnerių vardu. Ir taip pat mes turėtumėm paprašyti tų kitų šalių, kad jos laikytųsi ir žmogaus teisių. Aš manau, kad reikėtų užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas. Toliau darbuotojų darbo sąlygos. Pietuose jos tikrai yra prastesnės ir e, dėl to susikūrė konkurencinė neligybė, mūsų gamintai negali e, konkuruoti. Aš manau, kad mums svarbu parengti patikimą teisės aktą, užtikrinantį e, investicijas, taip pat ir įvairias darbuotojų teisės. Aš manau, kad reikėtų nepamiršti ir MVI strategijos investicijų. Taip pat reikėtų kurti dvišalius priekybos rūmus tuo irgi turėtų rūpintis komisija. Na, o galiausiai norėčiau jūsų paprašyti nepamiršti ir kultūrinių paslaugų, e, turizmo sektoriaus, taip pat studentų mainų, tokių kaip e, Erasmus arba Da Vinci. Tai yra būtina e, siekiant geriau vieni kitiems pažinti. Mes iš susitarimo galime daug pralošti, bet galime daug ką ir laimėti. Viskas yra jūsų rankose. Ačiū, mėla kolegė. Atleiskite, kad buvau jūs nutraukęs, nes nieko negirdėjau. Dabar e, ponas Ajo, vieną minutę. Bendradarbiavimas tarp ES šalių ir viduržėmio rašasi taip. E, reikia palaipsniui, tačiau tai nereiškia, kad reikia mm, palaipsniui naikinti sienas tarp šių šalių. Svarbu, kad Europa mm, nuosekliai ir proporcingai investuotų į šias šalis ir kad mm, pasikeistų migrantų kryptis nuo Europos į tas šalis. Mūsų darbininkai, mūsų kultūra, civilizacija e, kitaip neišgyvens, privalo, kad pietus taip pat vystytųsi mes e, turime e, nepamiršti ir savo saugumo. Jis tik tai padidės, jeigu padidės, jeigu padidės stabilumas tose šalise. Turime užtikrinti, kad kiekvienas euras išleistas ten būtų išleistas e, sąžiningai toje vietoje, tose bendrovėse. Ir kad nebūtų netiesiogiai finansuojamos kino ar amerikiečių įmonės tokiu būdu. Ačiū. Ačiū, kolegė Alijo. Ačiū, kolegė Alijo. Dabar pusantros minutės kalbės Fizas Aišela. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Kaiminystės politikos tikslai yra sukurti stabilumo, demokratijos ir augimo erdvę, kurioje konfliktai būtų sprendžiami taikiai. Tai nėra lengva. Politiniai ir ekonominiai iššūkiai mūsų kaiminėse šalėse yra didžiuliai ir mes turime įsipareigoti ir esame įpareigoti užtikrinti ir padėti toms šalims įgyvendinti tą transformaciją demokratijos ir gerovės. Žinoma, e, mes taip pat dar, mums dar prisideda ir saugumo iššūkiai regione, taip pat energetinės problemos, E, kurios e, mus verčia žvelgti į Magreb šalis. Ir taip pat e, reikia galvoti apie viduržėmį jūros regiono stiprinimą ekonominę prasme. Mums Reikia skatinti e, tą politinį ir ekonominį integracijos procesą su viduržymio jūros regiono valstybėmis, e, dar labiau sustiprinant jų ES ir šių valstybių ekonomikos ryšius ir prisidedant prie didesnio mm, šio regiono šalių informavimo apie mūsų tam tikras ekonominės paskatas ir panašiai. Taigi užsienio politikos ir taip pat prekybos politikos srityje matome komisijos e, kitokį požiūrį, negu mes norėtume įmatyti. Aš norėčiau, kad e, komisija didesnį prioritetą teiktų šiam regionui ir jo reikmėms. Dėkoju. Dabar kolega Tarabela. Pirmininkė komisarė, Euro ir Viduržėmio jūros partnerystė. Ta, prasidėjo 1995 metais Barcelonos proceso metu. Ir nuo to laiko vykdoma ekonominė ir socialinė politika, kuri remiasi abipusiškumo ir solidarumo principais, demokratijos ir pagrindinių teisių mm, įsigalėjimas yra labai svarbi sąlyga šioms sutartims. Taip pat svarbu atsižvelgti į kultūrinę, socialinį bendradarbiavimą. E, būdamas e, lyčių lygybės komiteto nariu, priminsiu, kad ši priekybos sutartis taip pat e, galėtų pasitarnauti gerinant moterų situaciją ir ypač lengvinant jų prieigą prie darbo ir švietimo. Tai būtų svarbus instrumentas skatinant moterų E, lygybę. Taip pat e, skatė, tai galėtų prisidėti prie jų profesinio mokymo e, plėtojimo. Moteris buvo pirmosiose demokratinio judėjimo linijose, bet dėja po revoliucijų jos atsiduria visuomenės paribiuose. Ir taip pat padidėjo e, smurto išpolių prieš moteris. Ir aišku, dar daug ką reikia padaryti ir tikiuosi, kad e, jūs man pritarsite, kad mūsų pareiga kaip šios sutarties partnerių yra rūpintis, e, kad situacija pagerėtų. Dėkoju kolegai Tarabelai. Ar jūs leidžiate užduoti jums klausimą iš kolegos Ferron pusės? Prašau, ponė Ferron. Ačiū pirmininkė, ponė Tarabela. E, palaikant arabų pavasarį, nemanote, kad moterų vaidumuo buvo kvestionuojamas, nepaisant to, ką jūs pasakėte? Nežinau, ar jūs tinkamai išgirdote mano kalbą. Aš kalbėjau apie pagrindinį moterų vaidmenį, kovojant už didesnę demokratiją ir daugiau teisių joms pačioms ir taip pat demokratijai. Tačiau dėja, labai aiškiai pasakiau tai beje savo tekste, kad mm, šių, šių šio judėjimo pasiekmes mus nuvylė. Ir dabar moterų situacija kai kuriuose šalise yra dar blogesnė negu prieš tai. Ir dėl to manau, kad mūsų europiečių vaidmuo yra stengtis pagerinti šią situaciją ir suteikti moteriams svarbesnį vaidmenį ekonomikoje. Ačiū panui Tarabela. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Ponės Svičia. Kalbant apie moterų teisės, manau, kad tas vadinamasis arabų pavasaris, jo metu moteris vaidino tikrai labai svarbu vaidmenį ir dėja tas judėjimas e, nusilpo ir aš manau, kad mums reikia padėti toms valstybėms e, patiriančioms e, transformaciją E, vystytis ekonomiškai, keisti savo politinę praktiką ir taip pat sustiprinti tarpusavę bendradarbiavimą, mūsų bendradarbiavimą su jomis. Barcelonos procesas yra viso to pagrindas. Viena iš bendradarbiavimo sričių, kuri mano manimo yra labai svarbi, yra aplinka, yra aplinkosaugos dalykai. Aš manau, kad mums visiems reikia, visiems turi rūpėti viduržėmio jūros apsauga valstybės e, šiame regione gali padaryti, e, vyriau, valstybių, šio regiono vyriau, valstybių vyriausybės gali padaryti daug, tačiau aš manau, kad e, tam dėmesį turėtų skirti visa Europos Sąjunga ir aš manau, kad rugsėjo 30 metos, dienos sustikimas suteiks papildomų impulsų ir šioje srityje. Kolegė Negresku. Pane Negresku.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 Aš esu iš postkomunistinės šalies ir suprantu, kad, pažiūrėjau, mano šalis patiria sunkumų pereinamojo laikotarpiu. Mes e, turėtumėm pasirūpinti jaunąją kartą, turėtumėm jas tenktis e, nukreipti teisingą linkme, dėkti teisingus principus. Atviros duris reiškia, kad kitos šalis turėtų gerbti ir mūsų vertybės. Europos komisija ir valstybės narės turėtų turėti dėti daugiau pastangų ir siekti bendradarbiavimo, dalintis patirtimi. Turėtumėm siekti bendradarbiavimo tarp ES ir e, pietuose bei rytuose e, esančių šalių. Dėkoju. Dėkoju toliau kolega Jakovičič. Panašu, kad jo nėra salėje. Vis dėlto yra. Ačiū pirmininkė. Mes e, turėtumėm tinkamai atstovauti Europos Sąjungą. Aš daug e, skaičiau apie tai, kokie yra mūsų partneriuose pietuose poreikiai. Aš remiu dėrybas, aš remiu susitarimą, bet taip pat labai svarbu apsaugoti ir mūsų interesus, globalius interesus, tokius kaip žmogaus teisės ir esminės mūsų vertybės. Pavyzdžiui, viena iš aktualių problemų yra alyvų aliejus. Mes turėtumėm užtikrinti, kad mūsų produktai būtų konkurencingi globalių lygmenių arba net ir pačioje Europos Sąjungoje. Aš žinau, kad yra daug e, importuojama alyvo aliejaus iš e, pietinių viduržėme jūros regiono šalių, jis yra sumaišomas su europietišku aliejumi ir paskui pardavinėjamas. Aš manau, kad labai svarbu žinoti kiekvieną atskiro produkto kilmės šalį. Dėkoju. Toliau kolega Vygas. Mikro. Mikro. Mikro. Okay. Donc, euh, nous, euh, nós somos a favor da, da diversificação. Ačiū. Aš pasisakau už tai, kad būtų plėtojami mūsų ekonominiai santykiai, bet mes turime priimti sprendimus remdamiesi įvairiais kriterijais. Mes turėtumėm e, šalinti tarifinės kliūtis arba kvotas, bet aš manau, kad dėl to gali kilti ekonominių problemų. Portugalijai svarbu, kad būtų vadovaujamasi ir socialiniais kriterijais, pavyzdžiui, kad būtų ginamos e, žmogaus teisės viduržėme jūros regiono pietuose. Jeigu mes siektumėm tokių kriterijų gyventinimo, iš to visi turėtų naudos, visos susijusios šalis turėtų naudos. Aš taip pat pritariu tam, kas buvo pasakyta ir apie Izraelį. Manau, kad tai yra puikus pavyzdys, kaip ES gali naiti žymiai e, e, toliau, negu kad vien tik tais e, ženklinant produktus. Neturėtumėm galvoti vien tik apie embargą, nes embargas tai yra tik tais vienas iš problemų sprendimų būdų. Kalbėtas yra nutraukiamas. Toliau e, kolega Foyt. Mes daug kalbėjome apie žmogaus teisės pagrindinės vertybės Europoje ir man kyla klausimas, kodėl komisija nepraneša apie tai, kas, e, e, tai, kas susijęs su Izraeliu jau 2014 Liepos mėnesio e, vaik, Liepos, nuo Liepos mėnesio daugiau kaip 500 vaikų buvo e, nužudyta į bombardavimų iš Izraelio pusės metu. Tai yra akivaizdus e, tarptautinės teisės pažeidimas ir civilių asmenų apsaugos e, Ženevos susita, su konvencijos pažeidimas. Ir, e, man atrodo, reikėtų uh, suspenduoti bet kokius prekybos santykius su Izraeliu, ar bent jau pradėti diskutuoti apie tai, kad jeigu Izraelis ne, nesi, ne, nesiliaus pažeidinėjęs tarptautinės teisės nuostatų, tuomet galbūt jį reikėtų netgi paduoti į baudžiamą į teismą, tarptautinį baudžiamą į teismą. Dėkoju, baigėme šią procedūrą, tos diskusijas pagal spontaniškų pasakymų procedūrą, dabar komisijos narys Degucht. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu atsakyti tuos nemažai klausimų, kurie čia buvo iškelti. Kai kurie iš jų kartojosi. Su pirma, nemažai klausimų dėl Egipto. Ir klausimo, ar mes turėtume dėrėtis dėl laisvosios priekybos sutarimo, e, turint omenyje e, nepatenkinamą padėtį Egipte dėl žmogaus teisių. 2011 metais komisija pradėjo tas, tas e, dėrybas ir jų tolesnė eiga priklausys nuo tolesnių e, Egipto veiksmų e, nuo sprendimo, kuris bus priimtas tarp ES ir e, Egipto. Ir kol dabar yra sudėtinga, ką nors suspenduoti, kas net neprasidėjo. Taigi dėrybos dar ne, nevyksta realiai. Komisija taip pat yra pasitelkusi išorės ekspertus, kurie turi įvertinti atitinkamus E, atitinkama socialinė, ekonominė ir, e, e, socialinė ir aplinkosauginė atitinkama poveikį prieimus tokį susitarimą. Ir visai netrukus aš turėsiu ir dvišalį sutikimą su Egipto ministru pirmininku dėl Maroko. Buvo pradėtos dėrybos E, su šia šalimi 14, 2014 m. kovo mėnesį ir jos vyko visai neblogai. Ir jau buvo įvykę keli darybų raundai, abi pusės e, pritarė dėl bendrų tikslų ir e, kiekvietin siekiama pasirašyti sutarimą kiek manoma ar greičiau. Tačiau, aišku, mes turime atsižvelgti ir įvairius interesus ir prioritetus. Marokas nusprendė. E, e, E, geriau ištirti atitinkam, susitarimo atitinkamą poveikį kai kuriems jos ekonomikos sektoriams ir taip pat atsižvelgti ir į visuomenės, savo visuomenės e, nuomonę. E, dėl to mes nusprendėme nukelti penktąjį dėrybų raundą. Tačiau dėrybų nenutraukėme ir toliau tęsime techninius e, ryšius, kontaktus, palaikysime su šia šalimi, kad tas dėrybų procesas vyktų sklandžiai. E, viduržėmio regiono, regiono e, ministerijų atstovų, valstybių ministerijų atstovų atitinkamas sustikimas, konferencija bus organizuojama dar šį mėnesį ir aš tikiuosi, kad mums pavyks sutarti dėl bendros pozicijos, galės, kurie, kurie bus patvirtinta kitais metais. Ir mes taip pat, aišku, bendratarpiame ir su kitais partneriais regione, kaip Egiptu, Tunisu, Jordanu. O kalbant apie Izraelį, ES yra pareiškus labai aiškę poziciją dėl Izraelio gyvenviečių statybos nelegalumo. Produktai, kurie yra, yra gaminami e, šiose gyvenvietėse, yra e, nepriskiriami prie preferencinių, prie, e, prie pirminių produktų sąrašo. Tai yra tų produktų, kurie yra importuojami į ES. Taip pat yra nustatytos aiškios taisyklės dėl šių produktų ženklinimo, kad vartotojai turėtų galimybę aiškiai aiškiai pasirinkti, žinodami iš kur tie produktai atkeliavo. Komisija ir pamažu peržiūri teisės aktus ir tai įvairias teisės aktų nuostatas susijusias su e, tokių produktų importavimu ir atitinkamai keičiant taisyklės dėl jų ženklinimo. Taip pat buvo pateikta nemažai pastabų dėl e, programos daugiau už daugiau. Turiu pasakyti, kad visose tose susitarimuose dėl visos priekybos ir dėrybose e, dėl tų susitarimų yra numatomos abipusė, numatomi abipusiai įsipareigojimai dėl žmogaus teisių. Ir mes ir toliau laikysimės labai griežtų, e, griežto požiūrio dėl žmogaus teisų derantis ir toliau tęsiantas dėrybas su vairiomis šalimis. O kalbant apie politinius dalykus, ponia pirmininkė ir kolegos, daugiau už daugiau e, reiškia dvigubai daugiau, kalbant apie žiūrint į šį sakinį. Tai reiškia, e, tai yra parama investicijų formą, jeigu yra daugiau vykdoma politinių reformų. Taip pat tai reiškia ir tai, jog mes patys turime atverti savo rinkas šioms šalims. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad e, tai nėra paprasta e, pagal šios sustarimus. Valstybės narės nėra pakankamai lankščios šiais klausimais. Kita vertus, manau, kad mes e, visi laikomės skirtingo požiūrio dėl vizų O tai yra labai, aiški, labai svarbi, svari nuostata. Taip pat e, ir laikomasi skirtingo požiūrio dėl vis didesnio rinkų atverimo. Tad aš manau, kad e, abi pusės, abi sustarimo pusės turi prisimti atitinkamą atsakomybę ir taip pat e, prisimti didesnį lankstumą tų šalių atžvilgių. Dėkoju. Dank, Herr Ačiū. Ačiū komisarui Degucht. Diskusijos šią temą baigiamos. Kitas darbo tvarkės punktas. Kolegė Morvai, aš jau jums stengiausi raštu atsakyti į tai, ką jūs man parašėte. Jūs nepasisakėte dėl darbo tvarkos taisyklių, aš jums aiškiai pasakiau, kad